puslapyje galite rasti tą pataisymą. Viskas yra taip pat atspindėta ir šio posėdžio protokole. Toliau kiti įdomūs pirmininko pranešimai. Pagal darbo tvarkos taisyklių 67a straipsnio 6 dalį pirminink, komitetų pirmininkų suiga man pranešė, jog nebuvo e, prieštaravimų pateikta dėl kai kurių rekomendacijų, pirmiausiai dėl transporto komiteto sprendimo nesipriešinti įgyvendinimo priemonėms pagal reguliavimo procedūrą. Taip pat reikia turėti galvoje ir Žemės ūkio komiteto sprendimą nesipriešinti deleguotėsiams teisės aktams. Rekomendacijas laikysime patvirtintomis, jeigu e, nesulauksime per 24 valandas bent 40 e, parlamento narių prašymo balsuoti dėl tokių rekomendacijų. Jeigu jūs domina tos rekomendacijos, taip pat galite rasti Science on Direct tinklapyje. Per vasaros atostogas Liepos mėnesį nutraukus sesiją e, su tarybos atstovais pagal 74